nuomą, perkamąją nuomą. Mes e, manome, kad šios e, priemonės yra labai aiškus ilgalaikiai signalai, kurie įgalins viešasias institucijas, gamintojus ir investuotojus e, geriau planuoti ir užtikrins nuspėjamumą. Tai yra labai svarbus žingsnis, užtikrinant mūsų judumo e, nuanglinimą ir e, tai duoda labai aišku, aiškia matymo perspektyvą laikotarpį iki 50 metų. Dėkoju komisijos nariai. Dabar e, TRAN komiteto vardu ponedėlį. Atrodo, kad jūs nėra salėje tuomet e, jai vėliau suteiksime žodį. Tada periname prie pasisakymų frakcijų vardu. EPP frakcijos vardu ponas Piper, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Aplinkos apsauga geriausia europinėme lygyje, geriausia e, numatyti europinio lygio tikslus valstybėms narėms, taip pat ir emisijų mažinime. Mes dirbame su teisės aktais, tarp valstybiniai poveikį turinčiais ekodizainas, apivertiniai taršos leidimai ir taip toliau. Jeigu mes norime klimato kaitą e, įveikti, reikia europinio teisės akto. Tačiau nereikia čia kištis visur į kiekvieną e, savivaldybę ar regioną. Aš sakyčiau, kad mes šiuo pasiūlymu e, darome meškos paslaugą e, savivaldybėms ir regionams, einame pernelyg toli. Kaipgi yra nutolusi ES nuo realybės valstybėse narėse elektrinių autobusų Mūsų įsigijimas brangina nepaprastai stipriai e, viešai transportą, iš kur žmonės galės įsigyti tuos bilietus automobilius, kaip bus užtikrinamas centralizuotas transporto priemonių pirkimas vėlgi pernelyg kišamas į smulkmenas vietoj to, kad nustatytumėme iš sąjungos lygio reglamentavimo pagrindą. Būtent dėl to didžioji dalis EPP frakcijos balsuos prieš šį teisės aktą. Dėkui. Ačiū ir jums. Dėkoju. Dabar socialistų ir demokratų frakcijos vardu. Žodis e, kolegai Dens dviejoms minutėms. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti e, poniai komisariai, mūsų pranešėjui ir tarybai, kurios nėra. Mes galėjome dirbti su pranešėju, kuris buvo labai sąžiningas. Ir jis puikiai vadovavo dėryboms tarp įvairių frakcijų. Ačiū Jums ir sveikinu Jūs. Šis dokumentas yra puikus pavyzdys to, kokiu tikslu mes čia esame išrinkti. Daugiau užmojo kovojant su klimato kaita, daugiau veiksmų e, švarinant mūsų automobilių parką, Aišku, mes norime tapti lyderiaujantieji ir kol kas pernelik daug taršos yra mūsų miestuose, nuo to kenčia pernelik daug uh, piliečių. 14 procentų yra emisijų iš viešojo transporto, ar 75 procentų tikslas būtų tikrai puikus, o mes norime skirti lėšų švariam viešajam transportui, kuris padės pasiekti e, užsibrieštų tikslų. 30 metais 65 procentai visų autobusų turės būti švarus. Pagal apibriežti, aišku, reikia užtikrinti, kad vietos valdžia turėtų pakankamai lėšų naujams autobusams įsigyti, o atsakant kolegai iš EPP, Mums reikia tokio užmojo, negalime atsilošti ir žiūrėti, kaip viskas teka, e, kai juda į priekį, judėti pasroviui. Mes matome, kaip vyksta protestai ir jaunimas protestuoja ne tik e, keliose, bet visose valstybėse narėse. Veikti reikia dabar ir didžiuojasi, kad mes tą ir darome. Tuo pat metu pabrėšiu, kad parlamentas ir miestai nori daugiau, o valstybės narės visada nori mažiau. Tokią pamoką aš išmokau per savo penkerius metus parlamente. Viliuosi, kad mane perinks, na, niekada nežinai, kaip baigsis rinkimai. Tuo pat metu, jeigu tai paskutinioji mano kalba, ačiū visiems už bendradarbiavimą, nuostabus esate žmonės, ačiū, kad tiek daug iš jūsų išmokau ir viliuosi, kad galėsiu ir toliau tęsti šios mokslus. Ačiū, kolega, kuo didžiausios sėkmės. Dabar EKR frakcijos vardu žodis ponui Demismaker, pusantros minutės. Prašom, Markai. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, kolegos. Mes ką tik aptarėme CO2 emisijų sumažinimą sunkvežimiams, o dabar kalbėsime apie mažai taršių ir švarių transporto priemonių skatinimą. Sakyčiau, tai labai svarbus signalas, kurį pasiūsime per paskutinėje sesijoje. Rytoj per paskutinį balsavimą mes turime dvi galimybės pasisakyti už labai konkrečias priemonės kovoje su klimato kaita, kovoje su oro tarša. Viešieji pirkimai yra labai svarbus svertas, kuris gali padėti perėti prie netaršio, netaršaus judimo, judumo viešieji pirkimai yra pavyzdys. Mano uh, e, gimtoji Flandrijoje mūsų vyriausybė elgėsi lygiai taip pat. Ir tos pastangos naudingos kovojant su klimato kaita ir padės sumažinti oro taršą mūsų miestuose ir kaimuose. Tas galioja ir mano gimtiniai. Mano NVA partijai labai svarbu, kad pasirenkamas technologiškai neutralus sprendimas ne tik baterijos, elektromobiliai, bet įmanoma ir daugiau hybridiniai, e, suskistintos duomenys varomi. Visos technologijos turi būti išnaudojamos. Reikia išnaudoti visas galimybes, kad pasiektumėme mažai taršų judumo. Ačiū labai Jums. ALDE frakcijos vardu žodis Bilbao Barandika. Dvi minutės. Dėkoju, pirmininkė komisarė. Labas vakaras, norėčiau padėti e, nuo padėkų visiems pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams. Labai svarbu yra mažinti ir tas tikslas 20 procentų iki 25 metų irgi labai svarbu. Tačiau tam reikia, reikia realizmo ir aiškumo. E, sakykime, e, diskusija apie dizeliną. E, iš tiesų tai nėra e, tokia didelė blogybė, tuo tarpu, kai pradedame kovoti su juo, tai e, e, žlunga ir darbo vietos ir e, kyla kitokios blogybės. Iš tiesų reikia pripažinti, kad Mm, kol kas negalime nusistatyti aiškių šalių, tuo tarpu kito, e, aiškių kriterijų, tuo tarpu kitos šalis tą daro. E, specialistai įmonės planuoja e, investicijas, dėl to šis pranešimas turėtų, ši politika turėtų skatinti perėjimą prie, nuo taršių prie netaršių transporto priemonių. Ir reikėtų e, pasižiūrėti, kad mobilumui tai irgi pasitarnautų. Kai kuriuose valstybėse narėse būdavo naudojama šiek tiek daugiau negu 8 metus automobiliai, dabar jau 12 metų, daugiau negu 12 metų. Um, um, tai nėra gera žinia um, aplinkai, nei aplinkai, nei pramoniai. Dėkuoju. Dabar GUNGL frakcijos e, vardu poniai Konečna pusantros minutės. Dėkoju. Kaip žinote, manęs netenkino tarp institucinių dėrybų rezultatai. Kokiegi tie rezultatai? Labai e, dideli reikalavimai buvo išskirti gamintojams e, ir rezultatas buvo toks, kad e, ekonominės, ekonomiškos ir švarios mašinos turėtų um, būti gaminamos aktyviau, neaišku, kas pirks tuos automobilius, nei įmonės, nei juo labiau privatus asmenys to nepasirengia padaryti gamintojui tenka didžiausia našta, užuot pirkę švarius, švarias tampons transporto priemonės, e, savo veiksmus nukreipiame e, kitur, nepatenkinama niekas, nes ir tikslai netokie nustatyti E, ir terminai, o automobilių netaršių mums reikia tuo jau pat. Dėl to mes teksto neparemsime. Prieš suteikdama žodį paskutiniam pasisakančiajam, kadangi jau paskutinį kartą pasisakau, norėčiau visiems jums padėkoti. Jūsų šiandieną, ne, nors šiandieną jūsų ir nedaug. Dėkoju, kad suteikėte galimybę būti vicepirmininku. Pa, vicepirmininku bandysiu pateisinti jūsų, bandžiau pateisinti jūsų pasitikėjimą ir vykdyti savo įsipareigojimus, kai teikiau kandidatūrą į šias pareigas. Stengiausi, kad biure būtų pasiektas pluralizmas, taigi labai visiems ačiū ir visiems linkiu kuo geriausios sėkmės jeigu keliate savo kandidatūrą kituose rinkimuose, kad dirbtumėm vėl kartu, kad mumis didžiuotųsi e, bendrapiliečiai. Žaliųjų frakcijos vardu ponas Marčelėsi. Dėkoju pirmininkė, kaip vakar sakė Greta Thunberg, parlamente mūsų parlamente mūsų namai dega. Dabar laikas imtis ambicingų veiksmų. Transporto sektorius yra labai teršiantis. Iš čia daugiausia emisijų kyla. Šiandieną šį sektorių tobuliname ir verčiame visas valstybės narės siekti to 20 procentų tikslo, kad visi, visos transporto priemonės E, būtų e, švaresnės. Vakar Greta Thunberg mums priminė, kad e, nereikia stengtis padaryti kaip galima geriau, reikia padaryti viską, kas įmanoma. Tai yra tikra revoliucija mobilumo srityje, klimato srityje, sveikatos srityje. Valencijoje ar Madride dabar jau pereinama prie tvaraus judumo, be iškastinio kūro. Madridas, pavyzdžiui, turės šimtą procentų autobusų, ekologiškų autobusų savo autobusų parke. Mes labai stenginamės e, Madride pagerinti orą, kuriuo kvepuojame. Tačiau tą galima pasiekti ne tik Madride, tą galima pasiekti visoje Europoje. Ponas Volken, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Viešasis e, transportas Europoje turi būti švaresnis. Autobusai, geležinkeliai nuvažiuoja daug kilometrų ir e, iš dalies jie e, atsakingi už e, kamščius, už emisijas. Viešasis sektorius turi parodyti pavyzdį, ypač tai aktualu kalbant apie autobusus, kadangi viešasis sektorius įsigė 75 procentus visų autobusų pagaminamo 18 metais. Beje, čia pasistumėta daug toliau, elektro, elektrinių autobusų yra daug daugiau nei lengvųjų automobilių, pavyzdžiui, Osnabriukė, mano gimtajame mieste, yra ilgiausia autobuso ilgiausias maršrutas, kuriame tik elektriniai autobusai važiuoja. Taip pat e, reikėtų e, suvokti, kad ir gamtinėmis dujomis varomi autobusai e, yra mums aktualūs, jeigu maršrutai yra labai ilgi. Tai yra būdas spręsti problemas, miestuose ir regionuose. Dėkui. Tak for det. Vi står med øh, en lang række klimaproblemer. Det tror jeg er blevet tydeligt for enhver, der har fulgt udviklingen. Mes susidurime su įvairiomis klimato kaitos problemomis ir e, mes dabar tai puikiai matome. Vakar susitikome su Greta Thunberg ir kalbėjome apie tai. Uh, Daugelėje Europos e, miestų aplinkosaugos padėtis yra bloga. Mes siūlome švaresnės transporto priemonės ir tai yra dalis e, sprendimo. Aišku, mes galėjome būti ambicingesni, siekti e, griežtesnių tikslų, tačiau tai, ką darome, jau yra neblogai, nes kalba sukasi apie privalomo pobūdžio e, reikalavimus e, vietinės valdžios institucijoms. E, Aišku, tai e, dar nesprendžia klimato kaitos problemų ar taršos problemų, tačiau tai yra labai svarbus žingsnis ir svarbus indėlis į e, švaresnę aplinką. Aš manau, kad e, busimosios kadencijos parlamentas bus dar ambicingesnis, tačiau aišku, mes turime žengtis, džiaugtis, kad žengėme žingsnį tinkamą linkmę jau dabar. Dėkuoju. Aš norėčiau dabar suteikti žodį poniai Bulč komisijos vardu. Prašome. Pone pirmininkė, garbus nariai, labai ačiū už diskusijas. Džiaugiuosi tuo, kad parlamentas ir toliau stipriai palaiko šį pasiūlymą. Norėčiau dar kartą padėkoti pranešėjai, visiems šešėliniams pranešėjams už tikrai labai konstruktyves dėrybas. Jų dėka mes laiku baigėme teisėkuros darbus ir galėsime iki kadencijos pabaigos viską patvirtinti. Kartu su 1, 2, 3 judumo paketo elementais atnaujintoji direktyva vaidins svarbų vaidmenį padėdama siekti esminių transporto emisijų mažinimo tikslų, o tai būtina, jeigu norime įgyvendinti įsipareigojimus pagal Paryžiaus COP21 susitarimą ir kitus įsipareigojimus. Taigi parlamentas tvirtindamas dokumentą užtikrins, jog savo, savalaikiai būtų tikslų pasiekimas iki 25 metų. Prieš e, baigiant norėčiau sureaguoti į kai kurios jūsų pasisakymus. Pirma, Dėl ambicijų ar užmojo masto. Taip, šis paketas, šis pasiūlymas yra plataus užmojo, bet to mums ir reikia. Tuo pat metu pasiūlymas e, labai realistiškas, jis atitinka rinkos prognozes. Noriu priminti, kad e, didėjai minklų tinklai, kad jūros eiti Europos savivaldybių regionų asociacija visiškai nesiniai kreipėsi raštu į parlamentą ir pirmininkaujančią Rumuniją bei išreiškė visišką palaikymą komisijos e, pasiūlymui. Taigi taip vietos ir regionų valdžia yra pasirengusi dirbti. Automobilių įsigijimo kaina nulinės emisijas turinčių automobilių, ar tai būtų elektromobiliai, ar kitokie, yra didelė. Taip, jie kainuoja brangiai, tačiau jų bendros eksploatacijos e, sąnaudos yra e, tokios labai artimos dabar veikiantiems automobiliams ir netrukus dar sumažės, kadangi e, auks mastas, masto ekonomika sumažins sąnaudas. Finansinis palaikymas reikalingas ir kur reikia, mes pasinaudosime galiojančiomis priemonėmis EFSI, EMSI, SEF ir panašiais ateities instrumentais, kurie leis perėti prie netaršių ir efektyviai energiją vartojančių kelių transporto priemonių, kaip kad elektroniniai auto, autobusai. Jie jau važinėja ne viename Europos mieste. Taigi aiškus tikslai, aiškios taisyklės viešuosiuose pirkimuose, prievalė pirkti švarias transporto priemonės labai stipriai padės. Dar porą žodžių ir papildomos informacijos apie pramonę. 18 metais, praėjusiais metais, ABB, Alstrom, EDF, Škoda, Salaris, Ursus ir kitos pagrindinės sektoriaus įmonės atviru laišku kreipėsi į tarybą ir paprašė didesnio užmojo nei siūlo komisija. Į sektorius tvirtina, yra pasirengęs jis dirbti ir siekti rezultatų. Taigi tiek pasiūlos, tiek paklausos pusėje yra noras judėti į priekį. Ir galiausiai norėčiau patvirtinti jūsų jau išsakytą mintį. Daugelis miestų jau šiandien uh, eina toliau nei minimalus reikalavimai, nemažai yra įsipareigojusių per ateinančius penkerius ar dešimt metų naudoti tik e, mažataršius ar netaršius automobilius. Kiti miestai, manau, seks šio pavyzdžių. Aišku, reikia suvokti, kad maži ar vidutinio dydžio miestai nėra tokie pajėgus ir taip gerai pasirengę kaip Amsterdamas ar Paryžius, bet mes esame pasirengę jiems padėti ir sujungę jėgas, jie tikrai galės iš pramonės gauti geresnę kainą. Atitinkamai labai viliuosiu, kad pono Gžybo pranešimas rytoj plenarinėje sesijoje bus patvirtintas. Vėlgi turėsime įrodymą, kad jeigu pripažįstame aišku poreikį ir sujungėme jėgas, galime pasiekti labai daug naudos visiems europiečiams. Ačiū. Yes, Visiškai jums pritariu, komisijos narė. Dėkoju už teikimus žodžius. Ir dabar e, suteiksiu žodį ponui Gžib dvi minutės. Dėkoju, pirmininkė. Visi žinome, kad elektra kaip energetikos šaltinis yra labai efektyvi automobilių pramonėje. Kitų energijos šaltinių kaina daug didesnė. Taip pat žinome, kad vystydami šio sektoriaus um, plėtotę prisidedame ir prie e, pokyčių automobilių pramonėje. Be to prisidame prie tų miestų, kuriuose yra sunku užtikrinti tinkamą oro kokybę problemų sprendimo. Taigi, švarus transportas padeda gerinti oro kokybę, o žmonės to tikrai labai nori. Turiu pavyzdžių Lenkijos mieste yra profesorius, kuris mėgsta bėgioti. Ilgai bėgiojas, jis pasakė, manau, kad aš neteisingai dariau, nes mm, plaučiai dabar mano pasiligoja, turiu plaučių problemų. Ir tai rodo, kad tikrai na, žmonės turi problemų dėl kvepavimo takų ir per anksti miršta dėl užteršto oro. Taigi tikrai reikia galvoti apie tai, ką ko galima imtis. Yra daug miestų, kuriuose savivaldybė nusprendžia apriboti automobilių patekimą į miesto centrą. Ir įleidžia tik tai elektrinius automobilius. Puikiai suprantu, ką sakė vienas Europos parlamento narys, kad mes lyg ir primetame reikalavimus valstybėms narėms ir savivaldybėms konkrečiai, bet manau, turint omenyje savivaldybės, su kuriomis aš susisiekiau ir regionus, ir miestus, dar prieš priimant galutinį sprendimą, galiu pasakyti, kad jie nori E, platesnės apibriešties automobilių, švarių automobilių, iš metalų neišmetančių automobilių. Čia galima kalbėti ir apie vandenilinius ir kitus automobilius. Galima kalbėti ir apie tų automobilių, kurie jau yra rinkoje pritaikymą. Taigi tai yra be galo svarbus, svarbus pasiūlymai, kuriuos mes pateikėme po dėrybų su suinteresuotomis šalimis, pavyzdžiui, su automobilių pramonės atstovais, su savivaldybių, vietinės valdžios atstovais, jie pasakė, ko jiems reikia, kad tie teisės aktai būtų jiems priimtini, bet reikia suprasti, kad tai yra kompromisas tarp trijų institucijų - parlamento, tarybos, kuri išreiškia bendrą požiūrį, ir komisijos. Noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo Tikriausiai jums bus įdomu sužinoti, kad Europos fondai po 20 metų e, bus irgi nukreipti į šios direktyvos tikslų e, siekimą. Ir tai yra labai svarbu tiems, kurie ją vykdys. Noriu padėkoti visiems už bendradarbiavimą, ne tik tai šiuo, e, šioje srityje, bet ir visose kitose. Gerbiama pirmininkė, ne visada mes sutardavome, bet e, mūsų nuomės išsiskirdavo, bet visada tikrai e, darėme, dirbome savo piliečių naudai. Ačiū. Taigi diskusijos baigtos, balsuosime rytoj. Mėly kolegos, norėčiau padėkoti Violetai Buč už puikų darbą. E, gero vakaro ir pasveikinsime komisijos narę Verą Jūrovą. Dabar kalbėsime apie pono Tadeuš Svievką pranešimą skaitmeninių priemonių ir procesų naudojimas bendrovių teisėje. Kaip sakiau, tai ponos Vievkos pranešimas, keturis minutės pranešėjui. Szanowna Pani Przewodnicząca, Pirmininkė, ačiū už suteiktą žodį. Komisijos narė, parlamento nariai. Jau laukiame kadencijos pabaigos, nors mums dar liko patvirtinti keletą labai svarbių dokumentų pavyzdžiui, dokumentą susijusi su Europos rinka, nes investuotojai ir Europos verslininkai laukia šio dokumento. Visų pirma, noriu labai šiltai padėkoti komisijos nariai Jūrovai ir visai jos komandai, kuri parengė puikų direktyvos projektą. Ir jis padėjo mums smarkiai sutrumpinti ir taryboje, ir parlamente atliekamo darbo trukmę. Iš tikrųjų, tai tikrai palengvino mūsų dėrybas trilogo metu. Taip pat noriu padėkoti ir kitiems pranešėjams, kurie labai aktyviai dirbo prie šio projekto. Apie ką mes e, kalbame, kalbėdami apie įmonių teisę? E, kalbame apie labai svarbų bendrosios rinkos ir vidaus rinkos veikimo elementą. Kalbame apie tą dalyką, kuris sudaro, kuris yra šio laikinio pasaulio esmė, tai yra skaitmeninimas. Ir ši direktyva suteikia naujų galimybių registruoti įmonės naudojantis skaitmeninėmis technologijomis ir internetu. Iš tikrųjų, stebina tai, kad mes apie tai kalbame tik kadencijos pabaigoje, nors visą šią kadenciją kalbėjome apie klausimus susijusius su skaitmeninimu. Taigi tik kadencijos pabaigoje mums pavyko pradėti dirbti su klausimais susijusiais su skaitmeninimu. O šių dalykų Europos visuomenė ir Europos verslininkai tikrai laukia. Norėčiau pasakyti, kad mūsų tikslas buvo palengvinti verslininkų ir administracijų darbą. Iki šiol čia egzistavo teisinė spraga ir taip pat trūko koordinavimo tarp įvairių valstybių narių sistemų. Ir dėl viso to pailgėdavo terminai. Taip pat nukentėdavo ir teisinis aiškumas, kai, pavyzdžiui, prireikdavo registruoti įmonę kitoje valstybėje narėje. Ir dėl to būdavo prarandama nemažai rinkos galimybių. Arba įmonės nepavykdavo įsteigti, arba įmonė nusprendavo atsisakyti įvairių sutarčių, nes registracijos procedūros būdavo labai sudėtingos. Dokumentas, kurį turime, suteikia mums galimybę sutrumpinti visus šiuos procesus. Iš tikrųjų, dabar visi tie procesai trunka nedaugiau nei 50 darbo dienų. Žinoma, e, jeigu tik yra laikomasi visų registracijos valstybės nustatytų sąlygą, sąlygų, turi būti pateikiami visi reikiami dokumentai ir vykdomos sąlygos, kurios yra numatytos direktyvos tekste. E, e, direktyvos nuostatomis siekiama užkirsti kelią sukčiavimui arba nustatyti sukčiavimo atvejus. dabar matome, kad tos nuostatos paveiks e, nemažą įmonių skaičių. Iš tikrųjų, iš viso ES yra maždaug 24 milijonai įmonių. 80 procentų jų yra kapitalo įmonės. Daugiausia tai yra mažos ir vidutinės įmonės. Taigi, išlaidų sumažinimas ir mažesnis darbo krūvis yra tikrai labai svarbus dalykas toms įmonėms ir joms tikrai tai palengvins gyvenimą. Kaip jau sakiau, kapitalo visų pirma direktyva paveiks kapitalo įmonės, bet aš čia dabar kreipiuosi ir komisijos narę Jūrovą ir noriu pasakyti, kad tikiuosi, kad maždaug po šešių metų, kai baigsis perinamasis laikotarpis. E, šios direktyvos nuostatos bus išplėstos ir bus taikomos visų tipų įmonėms. Taip pat norėčiau paminėti dar vieną svarbų dalyką, o būtent būtinybę valstybėms narėms bendradarbiauti įgyvendinant įvairius direktyvos aspektus. Pavyzdžiui, mm, vadovybės funkcijų atlikimas, taip pat e, e, siekis nustatyti, ar asmo gali eiti vadovaujamas pareigas. Tai yra sudėtingi klausimai ir dėl jų yra ilginamas perinamasis laikotarpis. Žinoma, mes galime galvoti, kad gali sudaryti įspūdis, kad ši direktyva kai ką ir apsunkina, tačiau tikiuosi, kad galiausiai jos nuostatos bus vis dėlto naudingos valstybėms narėms ir aš labai tikiuosi, kad valstybės narės greitai tai supras, taip pat tikiuosi, kad ir Europos įmonės tai labai greitai supras ir dėl to tikrai noriu, kad šis tekstas būtų vadintas per pirmąjį svarstymą. Ačiū dabar žodis poniai Jūrovai komisijos vardu. Rytoj mes žengsime dar vieną žingsnį pirmin, siekdami priartinti skaitmenį rinką prie įmonių. Ir kaip sakė ponas Svievka, na, mes tai darome paskutinę minutę. Naujos taisyklės padės verslininkams lengviau steigti ir valdyti įmonės, taip pat tai bus pigiau. Ir uh, E, internetinės registracijos procedūros bus sukurtos visose valstybėse narėse. Įmonės galės visapusiškai pasinaudoti skaitmeninėmis priemonėmis ir e, tai daryti ne tik nacionaliniu lygiu, bet ir tarp valstybiniu lygiu. Įmonės sutaupys laiko ir pinigų, pradėdamos naują verslą, atidarydamos antrinę įmonę ar atnaujindamos informaciją esančią įmonių registruose ir visa tai bus daroma laikantis griežtų saugumo standartų. Noriu labai šiltai padėkoti pranešėjui, ponui Dariuš Sviefkai ir atitinkamoms valstybėms narėms, kurios pirmininkavo taryboje. Ačiū už darbą su pasiūlymu, ačiū už puikų bendradarbiavimą. Komisija džiaugiasi rezultatu. Ypač Džiaugiamės politiniu sutarimu dėl direktyvos, dėl skaitmeninių priemonių ir procesų, kuri paaiškina, kad valstybės narės gali išlaikyti savo nacionalinio sistemas, procedūras ir reikalavimus, tuo pačiu metu sukurdamos internetinių procedūrų, kad būtų galima steigti įmonės, registruoti filialus ir teikti dokumentus. Kalbant apie saugiklius, saugančius nuo sukčiavimo, direktyva nurodys, kokiamis, kokiais konkrečiais atvejais valstybės narės gali pareikalauti, kad asmenys fiziškai dalyvautų atliekant procedūras. Taip pat džiaugiuosi, kad teisėkuros institucijos sutarė dėl taisyklių, dėl informacijos mainų apie diskvalifikuotus direktorius. Tai yra labai svarbu siekiant skaidresnės verslo aplinkos ir siekiant užkirsti kelią sukčiavimui. Ir galiausiai e, nemokamai e, suinteresuoti subjektai galės gauti daugiau informacijos apie įmonės, ypač turės informacijos apie tai, kas gali teisėtai atstovauti įmonėms ir tai užtikrins didesnį pasitikėjimą verslo sandoriais. Taigi komisija visiškai pritarė kompromisams, kuriuos pasiekė teisėkuros institucijos ir nekantriai laukia rytdienos balsavimų. Ačiū. Ačiū. Dabar pusantros minutės Radev EPP vardu. Ačiū, ponės ir ponai, komisijos nario pranešėja Tadeuš Cvifka. Aš sveikinu pasiekus susitarimą. Šita direktyva bus labiausiai naudinga mažoms ir vidutinėms įmonėms. Likščiol įmonių registravimo taisyklės labai skiriasi valstybėse narėse. Iš to atsiranda nereikalingų išlaidų ir įvairių kliūčių tiems, kurie nori steigti įmonės arba filialus kitose valstybėse narėse. Naujos taisyklės atveria kelią patogiau registruoti uždarasias akcinės bendrovės. Dokumentus galima pateikti vien internetu, tai pigiau. Dokumentai yra išnagrinėjami greičiau. Internetinė registracija kainuoja pigiau. Papildomų išlaidų neatsiranda. Bendrovė tik vieną kartą pateikia duomenis Taigi, tokia internetinė e, e, registracija bus labai naudinga mažoms ir vidutinėms įmonėms ES. Bus patikrinama mm, tapatybės, juridinis statusas, e, bus apsauga nuo sukčiavimo ir piliečiai galės nemokamai prieiti prie informacijos apie įmonės. Ačiū. Ačiū, toliau kalbės. Regner. Komisarė. Gerbiamą komisijos narę, pranešėjų e, Bendrovių teisės skaitmenizavimas veda prie to, kad bus galima įsteigti įmonę internetu, pateikti visus dokumentus, e, nacionalinė kompetencija yra smulkesnis reglamentavimas. Mano frakcija e, balsavo už, bet ne nuo pat pradžių buvo tokios nuomonės. Mums socialdemokratams yra labai svarbu, kad būtų patys aukščiausi saugumo re, re, reikalavimai E, tada, kai e, įmonė yra, yra steigiama kitose šalise. Mes nenorime, kad būtų kūriamos e, pašto dėžutės įmonės ar kažkokios sukčiavimo įmonės. Būtent todėl aš norėčiau nuoširdžiai padėkoti ponui Zviev, kaip pranešėjui, taip pat ir komisijos nariai. Noriu pasveikinti dėrybinę komandą, Gėte Gutalent, šešėlinę pranešėją, taip pat ir kitiems. Čia numatyta, kad reikės nu, patikrinti asmens tapatybę ir jo veiksnumą ir valstybės narės, net ir pasiekus pilną digitalizaciją, e, bus, e, turės teisę reikalauti fizinio e, prisistatymo. Tai yra labai svarbu tam, kad šita priemonė netaptų būdas steigti pašto dėžutės įmonės. Kuo daugiau informacijos būt, bus pateikta, tuo bus teisingiau gyvenamos šitos nuostatos. Labai svarbu, kad ir valstybės narės numatytų atitinkamas taisyklės, e, kad e, sukčiai negalėtų e, savo sukčiavimo veiklos veikti kitose šalyse. Įmonės turi turėti galimybę pasinaudoti skaitmenizacijos pliusais, bet negalima atverti durų piknaudžiavimui. Reikia saugiklių, e, tapatybės kontrolės, kad valstybės narės e, galėtų užtikrinti, jog bendrovių teisė nėra pažeidžiama. Taigi džiaugiuosi ir sveikinu tuos, kurie dalyvavo šiame sprinte, ruošiant šį pranešimą pačioje kadencijos pabaigoje. Dabar Ref Pocket EKR fraktus vardu prašom pusantros minutės. Dank u, voorzitter. In... Ačiū. Flandrijoje Mažosios ir vidutinės įmonės sudaro ekonomikos stuburą. Jie sukuria darbo vietas ir gerovę daugeliui piliečių. Vadinasi, verta skaitmeninant palengvinti joms gyvenimą. Tačiau reikia nepamiršti, kad konkurencija turi būti sąžininga, o įsisteigti įmonė gali bet kurioje valstybėje narėje. Registravimas turi būti paprastas ir skaitmeninimas padeda pasiekti šitą tikslą. Galite įsteigti įmonę internetu. Ir kai kurie iš jūsų teigia, kad čia atsiveria sukčiavimo spraga. Bet yra ir kitų būdų, kaip galima užtikrinti saugumą. Galima elektroniniu būdu patikrinti tapatybę arba vėliau galima patikrinti. Įmonės steigimas turėtų būti paprastas procesas. Ne tik pigus procesas, bet ir paprastas. Ir tai duos naudos mūsų ekonomikai. Ačiū. Ačiū. Prieš suteikdama žodį ponui Tadiš Svitka, aš noriu suteikti žodį komisijos nariai. Ačiū pirmininkė, gerbiami nariai, dėkoju už nuomonės ir raginau balsuoti už šį kompromisinį tekstą ir pasiūlymą. Šis teisės aktas tai mūsų kvietimas Europos įmonėms žengti į 21 amžių. Tai teisingas žingsnis ir naudingas žingsnis. Dabar galime pastangas pradėti koncentruoti į įgyvendinimą, kad kuo greičiau būtų galima registruoti, praktiškai registruoti įmonę internetu. Ačiū. Toliau pranešėjas išdėstis baigiamasias mintis ir sveikinu Jūs atlikus šį darbą. Dėkoju pirmininkė, dėkoju ir komisijos nariai, kolegoms už gražius žodžius. Visiems dėkoju pasisakiusiam šią temą. Mums teisėje, kuros institucijai, Europos parlamentui, Labai svarbu, kad e, įmonės ES veiktų sąžiningai ir mes už tai patikėme pasiūlymus, kaip palengvinti jiems gyvenimą e, tikrovėje, tikram gyvenimo. O dabartinė tikrovė yra skaitmeninė tikrovė. Ir kad e, nebūtų galima pasakyti, kad internetu ar, ar skaitmeniniu būdu galima kažkaip sukčiauti. Taigi dėkoju visiems, kurie įdėjo labai daug darbo. Taip pat kreipiuosi į tarybą, kad valstybės narės kuo greičiau gyvenintų šią direktyvą. Europos bendrovės laukia tokių modernių E, priemonių. Jie nori, kad tos priemonės būtų gyvenintos kuo greičiau. Ačiū. E, baigiame diskusijas šiuo klausimu. Balsavimas rytoj. Dabar, mėly kolegos, darbo atvarkėje yra ponios Evelin Regner. Pranešimas vienos valstybės ribas peržengintis pertvarkymas, jungimas ir skaidimas. Žodis pranešėjai. Keturios minutės. Köszönöm szépen! Mm, gerbiama komisijos narė, kolegos, mes žengėme milžinišką žingsnį. Direktyva yra be galo sudėtinga, galima lyginti, pavyzdžiui, su duomenų apsaugos direktyva. Mes vos per penkias savaitės sugebėjome e, dviejų institucijų mandatus suvesti į vieną ir surūparuošti direktyvos tekstą. Norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvavo šiame darbe komisijos nariai, šešėliniams pranešėjams, komandai, bet taip pat ir tarybai mes, pa, mes parengėme dokumentus, kurie, kurie reglamentuoja įmonių mobilumą. E, tai yra e, nuostatos per, e, valstybės ribas peržengiantiems pertvarkymams, jungimams ir skaidimams. Kiekviena įmonė turi teisę persikelti kitą valstybę narę, ten įsiregistruoti ir įmonės e, turi teisę dirbti per sienas. Valstybės narės, e, valstybėse narėse bendrovės gali e, keisti būs, būstinės vietą ir skaidytis, bet tam reikia atitinkamų taisyklių visą laiką trūko tų taisyklių ir todėl buvo įmanoma steigti pašto dėžučių įmonės. Visą laiką trūko to balanso, kad įmonės galėtų pasinaudoti savo teisėmis, taip pat ir darbuotojai e, turėtų turėti galimybę pasinaudoti šią teisę. Reikėjo surasti bendruosius e, vardiklius ir mūsų reikalavimai čia atsispindi. Geres, tai yra geresnė darbuotojų apsauga, kai įmonė persikelia į kitą e, valstybę narę. E, įsipareigojimas nepiknaudžiauti ir vengti e, tokių dalykų kaip pašto dėžutės įmonės. E, darbu, darb, darbdavi, darbuotojai turi būti informuojami, kai e, kalbama apie jų darbą ir gyvenimo sąlygas. Taip pat ateityje reikės rinkti informaciją atitinkamai pagal e, šitos direktyvos informaciją ir pateikti laiku informaciją, tinkamą informaciją darbuotojams. Be to, penkios naujos teisės darbuotojams yra numatomos, kai įmonė keliasi į kitą valstybę narę. E, ne, darbuotojai nebesužinos iš žiniasklaidos. E, darbuotojai turės būti informuojami apie savo darbo ateitį, e, jiems bus teikiama ataskaita ir galės jie laiku komentuoti savo nuomonę, išreikšti ir taip pat turės teisę gauti pagrystą atsakymą iš vadovybės labai svarbu, kad būtų visi įtraukti į e, konsultacijas ir kad būtų e, pakankamai išteklių, kad darbuotojai galėtų pasinuoti savo teisėmis. Darbuotojų teisų gynimas yra komisijos pareiga ir šiame dokumente e, yra apie tai kalbama. Apie keturių metų apsaugos laikotarpis yra numatytas Antra e, didelė svarbi sritis yra susijusi su mok e, mokesčių skandalais, liuksliks ir kitus. E, prisiminkime, pavyzdžiui, darbuotojų padėti statybos arba e, transporto e, srityje, kur yra labai daug paštatušučių įmonių. Būtent e, todėl e, dažniausiai yra vengiama mokesčių būtent darbuotojų sąskaita. Todėl aš didžiuojuosi, kad e, yra įtraukta įpareigojanti sąlyga kovoti su piknaudžiavimu ir yra numatytos procedūros, kurios susijusios ir su darbuotojų teisėmis, ir su mokesčių mokėjimu tam, kad būtų e, pačia, pa, užkirstamas, užkirtamas kelias e, nusikalstamai veiklai ir mokesčių vengimui. Taigi, jeigu bendrovė piknaudžiauja ar, ar bando elgtis e, nusikalstamai, jinai bus baudžiama. Tokia e, sąlyga, kuri e, dabar taikoma ir pertvarkimui, jungimui, ir skaidimui, bus taikoma ir toliau. Jeigu piknaudžiavimas yra atrandamas e, tik tai po e, susiskaidimo ar sujungimo, irgi gali atitinkamos institucijos imtis e, veiksmų. Tokios priemonės užkerta kelią, aš dėžučių įmonių kūrimuisi. Ir čia matote visą, visą priemonių paketą, todėl norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, visiems, kurie dirbo tam, kad tokį visapusišką dokumentų rinkinį galėtumėm paruošti. Ačiū. Komisijos vardu, komisijos narė Jūrova, prašom. Gerbėmiai parlamento nariai, šį savo pasisakymą Pradėsiu gana jausmingai, nes šioje kadencijoje paskutinį kartą dalyvauju plenarinėme posėdėje. Per pastarosius penkerius metus tų posėdžių buvo daug ir turiu pasakyti, kad dirbome su įvairiais klausimais ir, ponė su, ir su ponė Regner, ir su ponu Paskaldė Grandės. E, ir visada mačiau labai didelę uh, politinės valios, ekspertinių žinių, racionalumo ir supratingumo e, sąveika. Mačiau, kad buvo suprantama, ką reikia daryti ir šis įmonių teisės paketas taip pat yra geras to pavyzdys. Tai yra sudėtingas e, teisės aktas ir remdamasi tuo, ką man sakė išmanantis e, žmonės, na, galiu pasakyti, kad Daug kas tikėjosi, kad mes vis dėlto užbaigsime šį klausimą ir manau, kad dabar mes ir pasiekėme to sunkaus, bet sėkmingo kelio pabaigą. Bendra rinka įmonėms suteikia daug galimybių veikti įvairiose vietose, tačiau dažnai įmonės negali pasinaudoti e, tomis galimybėmis praktiškai. Ir komisija sureagavo į parlamento, profsąjungų ir verslo organizacijų uh, ilgalaikius e, prašymus imtis priemonių šioje srityje. Ir, žinoma, noriu labai padėkoti pranešėjai, poniai Evelyn Riekner ir atitinkamoms e, taryboje pirmininkavusioms valstybėms už jų konstruktyvų požiūrį ir gerą darbą dėl šios svarbaus, bet sudėtingo pasiūlymo. Ir labai džiaugiuosi, kad Europos parlamentas ir taryba susitarė dėl gero, pragmatiško kompromiso, kuris gali reikšmingai pagerinti įmonių ir jų darbuotojų padėtį. Direktyva įmonėms suteiks galimybių persikelti, persiorganizuoti, reorganizuotis bendroje rinkoje ir darbuotojams bei kitiems suinteresuotisiems subjektams numatys pakankamų saugiklių. Taigi komisija džiaugiasi, kad numatytos privalomos kovos su sukčiavimu priemonėms. Tai buvo svarbu ir parlamentui, ir daugeliu suinteresuotojų asmenų. Komisija taip pat džiaugiasi ir suderintomis nuostatomis dėl darbuotojų teisių. Į jas įtraukta daug klausimų, kurie buvo išdėstyti Europos parlamento pozicijoje. Keturių penktadalių slengstis siekiant pradėti dėrybas, atliekant visas tris tarpvalstybinės operacijas, privalomos nuostatos ir nuostatos dėl sudėrėto rezultato apsaugos, kai imamasi tolesnių veiksmų, visa tai sudaro labai konkretų ir sudėtinį saugiklių paketą. Tai yra konsultacijų rezultatas, taip ir akcentuojamos darbuotojų teisės ir jų galimybė pasisakyti dėl vienos valstybės sienas peržengiančių operacijų. Tai buvo svarbu ir šiam parlamentui. Prisimenu labai skirtingas pozicijas dėrybų pradžioje ir dabar komisija nori pasveikinti teisėkuros institucijas radus sprendimus. Kompromisas sukuria gerą pusiausvyrą ir reiškia reikšmingą žingsnį ir milžinišką žingsnį pirmin palyginti su dabartinė padėtimi. Numatomos e, tvirtos, teisingos taisyklės visoms šalims E, tarp valstybinėse operacijose, bet praktiškai visa tai nėra per daug e, sudėtinga, taigi komisija džiaugiasi kompromisu ir laukiasi, laukia rydienos balsavimo. Ačiū komisijos nariai. Dabar suteiksiu žodį ekonomikos ir pinigų reikalų komiteto atstovui, ponui Liudvikson, dvi minutės. Fru talman. Som för... Ačiū. Ačiū už pasisakymą. Ir Ekon komitete aš išdėšiau savo poziciją. Šitos taisyklės sukuria galimybės vidaus rinkoje laisviau veikti rimtoms įmonėmis, bet Taip pat turime pagalvoti, ar tik nesitiks e, socialinio dempingo atvejai ir mokesčių vengimo atvejai. Kartais įmonės perkeliamos tik tam, kad e, nukentėtų darbuotojų teisės. Ir tam reikia užkirsti kelią. Noriu padėkoti poniai Regner ir šešėliniams pranešėjams. Man atrodo, kad dėrybose su ministrų taryba mes pasiekėme neblogų rezultatų. Naujos taisyklės turi užtikrinti įmonėms galimybę įsisteigti ir aukti, bet turi išlikti griežta apsauga darbuotojams, piliečiams. Taip pat reikia paisyti akcininkų interesų Aš džiaugiuosi, kad taisyklės yra pakankamai griežtos, kad jos e, apsaugo nuo piknaudžiavimo ir sukčiavimo. Ir kad, e, aš manau, tos taisyklės prisidės prie pasitikėjimo vidaus rinką didinimo. Juk mūsų tikslas ir turėtų būti didinti piliečių pasitikėjimą vidaus rinką. Ačiū, Ludvigsen. Dabar kalbės frakcijos atstovai Grandas Paskal. Pirmininkė, komisijos narė Jurova, ponios ir ponai, aš pirmiausia norėčiau padėkoti už puikų tarybos darbą, už sunkų, atkaklų mano bičiulės Evelin Regner darbą. EPP frakcija palaikė komisijos poziciją, nes pagrindinis tikslas yra supaprastinti įmonėms, labiausiai smulkioms ir vidutinėms įmonėms, jų e, steigimą, pertvarkymą, jungimą, skaidimąsi. Ir taip numatoma, kaip skaitmeninėme pasaulyje galima tą daryti daug paprasčiau ir ne, kad nenukentėtų e, darbuotojai, akcininkai ir kiti. Todėl čia yra ir įvairiausių saugiklių, kad būtų apsaugotos visų teisės. Šioje direktyvoje e, yra atsakoma į Europos teisingumo teismo e, atitinkamus e, sprendimus dėl, dėl steigimosi laisvės. Mes visą laiką teigiame, kad valstybės, kurios yra įsteigtos vienoje valstybėje narėje, gali neprarasdamos jokios teisinės pusės steigtis kitose valstybėse narėse. Tai galima daryti net jeigu toje e, gaunančio šalyje įmonė nevykdo veiklos. Mes taip pat, kaip ir taryba ir komisija, norėjome įtraukti e, kovos su sukčiavimu priemonės e, privalomas tam, kad būtų užkirstas kelias piknaudžiauti sistema ir bendrąją rinką. Būtent aš, kaip kirma e, pranešėja, žino, e, pabrėžiau, kad įmonės turi deklaruoti, ar gavo e, pa, e, subsidijų, nes žinome, kad yra įmonių, kurios gavusios subsidijų, pabėga į kitas šalis ir e, palieka e, darbuotojus e, nelaimėje. Ispanijoje dažnai taip atsitinka. Taip pat reikėtų kontroliuoti ekspost, e, kad įsitikintume, jog nebuvo sukčiavimo atvejo, kad būtų užtikrinamos vienodos teisės bendrovės bendroje rinkoje. Rezultatas yra tinkamas, nes mes visų pirmiausia sustipriname steigimosi laisvę, nes mes norime Europos, kuri būtų vieninga ir be sienų. Mūsų e, pareiga yra stengtis, kad ji tokia ir būtų. Dėkoju, ponė Dagrandės Paskual. joka on edustaja Mihail Detjen. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. SND frakcijos vardu ponas Dečen, dvi minutės. Gerbiama pirmininkė, komisijos narė, rytoj balsuodami mes pakeisime situaciją, e, kurioje e,